Europoje. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui. Parlamentas tikrai labai aktyvų šioje srityje. Ačiū dar kartą. Köszönjük szépen, államtitkárnő. Dėkoju, ponia valstybės sekretorė. Baigiame diskusijas šiuo klausimu dėl Romų padėties valstybėse narėse. Dabar tęsime darbą pagal darbo atvarkę. Norėčiau iš anksto Jums pasakyti, ponios ir ponai, kad aš žodį suteiksiu tiems, kurie nori pasisakyti frakcijų vardu. Tačiau e, spontaniškų pasisakymų nebus pagal šį darbo atvarkės punktą. Na ir pirmiausia, žodį suteiksiu poniai Vasilijų, kuri mums pristatys komisijos vicepirmininkės pareiškimą, vyriausios įgaliotinės užsienio reikalams pareiškimą dėl kasetinių šaudmenų uždraudimo. Ačiū pirmininkė. Vyriausios įgaliotinės Ketė Ašton įgaliojimu. Dėkoju už galimybę aptarti kasetinių šaudmenų problemą su jumis tokiu savalaikiu momentu, kuomet darybos vyksta jungtinių tautų rėmose, kad galtinai būtų galima užbaigti, uždrausti šios baisius ginklus pasauliniu mastu. 2010 m. Liepos mėnesį Europos parlamentas pasveikino įsigaliosiančią konvenciją dėl kasetinių šaudmenų, e, kuri turėjo įsigalioti 1 rūpiučio 2010 metais. Vėliau, lapkričio mėnesį įvyko pirmasis e, šalių sustikimas lavose ir buvo patvirtintas veiksmų planas. Tai buvo pagirtinas pirmasis žingsnis remiant visišką konvencijos dėl kasetinių šaudmenų įgyvendinimą. Abi tiek e, Antijano susitikime pernai ir e, šalių susitikime Beirute šiemet ES rėmė tarptautinės pastangas siekiant spręsti humanitarinę nerimą keliančią problemą, kurią kelia kasadiniai šaudmenys. Dabar 66 šalis yra pasisa, pasirašiusios konvenciją, 108 valstybės ją pasirašė. Tai yra puikiai pažanga pasiekta per labai trumpą laiką. Nepaisant to, dar reikia daug nuveikti, kad didžiausi turėtojai ir gamintojai šių šaudmenų būtų įtraukti į visas pastangas ir kad būtų pagerinta situacija konkrečiose vietose. Deja, šiemet pamatėme, kad tai tapo daug svarbiau negu bet kada. Vyriausiai galiotinį buvo labai sunerimusi dėl kasetinių šaudmenų panaudojimo prieš civilinius gyventojus Libijoje ir kreipėsi į Muhamaro Al-Kadafio karinės pajėgas, kad jie susilaikytų nuo tokių šaudmenų, nuo smurto naudojimo prieš civilius ar panaudojant kasetinius šaudmenis ar kitas priemonės. Visos reikiamos priemonės, visi žingsniai turi būti žingsti, kad civiliai būtų apsaugoti nuo tokių šaudmenų poveikio, įskaitant ir nesprogusius šaudmenis. Šią ir kitą savaitę darybos vyksta dėl protokolo skirto kasetiniams šaudmenims Ženevoje, per, siekiant per, per, peržiūrėjimo konferencijoje, kurioje dalyvauja šalis pasirašiusios konvenciją dėl įprastinių ginklų. ES yra įsitikinusi, kad bet kokios naujos priemonės, kurios gali atsirasti pagal šią konvenciją, turi atitikti tikslas stiprinti tarptautinę humanitarinę teisę. Vyriausioji galiotinė ir aš e, tinkamai atsižvelgėme į tą faktą, kad Europos parlamentas rezo, savo rezoliucijose priimtose 8 ir 10 metais ir dar kartą šiais metais paragino valstybės narės pasirašyti ir ratifikuoti konvenciją dėl kasetinių šaudmenų, siekiant e, ir neapeiti tos konvencijos priimant, e, tvirtinant ar ratifikuojant e, įprasnių e, ginklų konvencijos protokolą, kas netitiktų tokio kasetinių šaudmenų draudimo pagal kasetinių šaudmenų konvencijos pirmąjį straipsnį. Mes esame įsitikinę, kad dabartinėse darybose dėl protokolo skirto Na, įprasme šaudmenų konvencija dėl kasetinių šaudmenių. Tai galėtų pagerinti, padėtų, padėtų pagerinti situaciją konkrečiose vietose, atsivilgiant į humanitarinius ir karinius aspektus, kurie turėtų dėrėti ir atitikti ir papildyti kasetinių šaudmenų konvenciją. Mes tikimės, kad tokia priemonė atim, apims nuostatas dėl bendradarbiavimo ir pagalbos ir žymiai prisidės prie humanitarnės situacijos, bus e, uždrausta naudoti, gaminti ar gabenti kasetinius šaudmenis. Tai leistų tarptautiniai bendruomeniai žengti lemiamą žingsnį tinkamą kryptimi ir priartėti prie humanitarinių tikslų. Kol šis e, Šio tikslo yra aiškiai siekima. ES turi aktyviai dalyvauti šiose pastangose, prisidėti didžiausių įmanomų mastų prie šio darbo, siekiant sustiprinti įprasnių ginkluotės konvencijos įtakos tarptautiniai teisai ir įgyvendinti pagrindinę e, taisyklę kad konflikte dalyvaujančios šalis negali bet kaip rinktis priemonių kare. Pats kasetinių šaudmenų pati esmė prieštarauja humanitariniams principams, todėl ES apskritai yra visiškai atsidavusi kovoti su kasetinių šaudmenų įtaka poveikiu civiliniams gyventojams visomis priemonėmis. Nors ne visos valstybės narės šiuo metu yra pasirašiusios konvenciją dėl kasetinių šaudmenų, yra tvirtas supratimas, kad ES turėtų suvaidinti svarbu vaidmenį įgyvendinant humanitarinius konvencijos tikslus per veiksmingą ir efektyvų pagalbos teikimą per operacijas konkrečiose vietose, teikiant paramą kasetinių šaudmenų aukoms ar Minų aukoms ES nes, nedaro jokio skirtumo. Visiškas kasetinių šovinių konvencijos laikymasis yra didžiulis iššūkis daugeliai šalių pasaulyje. ES puikiai suvokia užduočių sudėtingumą ir yra pasirengusi teikti paramą valstybėms, kai jos įgyventins savo nacionalinius planus veiksmingai, kad būtų laikomasi konvencijos ir kad būtų siekiama sinergijos su kitomis tarptautinėmis priemonėmis. ES yra visiškai atsidavosi tam, kad padėtų tuos teisinius įsipareigojimus pagal konvenciją dėl kasenių šodmenų paversti konkrečiais veiksmais. Ačiū pirmininkė. Köszönjük szépen biztos asszony. Dėkoju, poniai komisariai. Dabar diskusijos išklausysime kolegų, kurie pasakys frakcijų vardu. Pirmiausia, APP frakcijos vardu žodį suteikiu ponui Galeriui. Dvi minutės su pusė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Yra tikrai puiku, kad E, mūsų parlamentas pasisako, rengia e, rezoliuciją dėl e, peržiūros įprastinių ginklų naudojimo rezoliucijos. Šis rezoliucijos tekstas yra parlamento indėlis į mūsų prie mūsų humanitarinių veiksmų. Manau, kad aukšt, vyriausioji galiotinė ir, ir, ir konferencijos šalis narės turėtų um, pripažinti pasiektos pažangos ir toliau laikytis uh, atitinkamos pozicijos. Aš norėčiau pasakyti, kad e, politiniai argumentai čia turėtų, neturėtų būti svarbesni už humanitarinius argumentus, kalbant apie omerat, ope, grinai operatyvinę veiklą, kasetiniai šaudmenys yra e, tokie ginklai, kurie turi labai didžiulį veikimo spindulį ir jie daro poveikį visai infrastruktūrai, geria, e, e, greuna visą infrastruktūrą. Tai yra grinai e, militaristinis argumentas, tačiau dar yra politiniai ir humanitarniai argumentai, todėl mes turime kovoti su šių šaudmenų naudojimu. Esminė kasetinių šaudmenų problema yra tai, kad jų e, naudojimas negali būti toleruojamas dėl humanitarinių priežasčių ir su šia problema e, susiduria ypač žydų bendruomenė ir artimųjų rytų žmonės, nes kaip jau minėjo ponė, e, kaip pastebėjo ponė Ešton, e, buvo, Kadafi pajėgos naudojo šitas, e, šitos šaudmenis. Humanitarinė grėsmė dėl šių šaudmenų taip pat neleis atsigauti atitinkamos šalims. Todėl manau, kad mes turime laikytis e, pozicijos, kad reikia tarptautinių standartų dėl e, kasetinių šaudmenų uždraudimo, todėl yra labai gerai, kad ES stiprina, griežtina savo priemonės ir stengiasi palaikyti trečiasias šalis atsisakant kasetinių šaudmenų.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 2,5 minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, kolega Galeris jau paminėjo, kad šie kasetiniai šaudmenys iš tiesų yra baisus ginklas, su, e, pavojingas e, civiliams. Todėl jų uždraudimas yra tikslas, kurio mes siekiame jau sėkmiai. Oslo konvencijos įsigaliojimas buvo e, pažanga šioje srityje, tačiau praėjus metams po šios konvencijos įsigaliojimo dėje situacija yra tokia, kad kol kas mes nematome kažkokių konkrečių rezultatų. Yra papildomas konvencijos protokolas dėl įprastinių ginklų ir tenai kalbama apie tai, kad vėl būtų galima leisti naudoti kasetinius šaudmenis. Manau, kad e, tie, kas pasirašė Oslo konvenciją, neturėtų pasirašyti šito papildomo protokolo, nes, kaip komisarė pati pastebėjo, jis prieštarauja e, konvencijai ir kelia grėsmę kitoms šalims, toms šalims, kurios gamina tokius šaudmenis. Tai būtų tikrai baisus precedentas, jeigu vėl leistume naudoti tuos šaudmenis. Tie, kurie sako, kad tas papildomas protokolas galėtų pagerinti situaciją e, toms valstybėms narėms, kurios nėra Oslo konvencijos e, šalis, iš tiesų reikia pasakyti, kad e, toks argumentas yra neteisingas ir tą pripažįsta ir e, ponė Ešton. Šitas šeštasis protokolas panaikintų pačią konvenciją. E, o juk konvencija buvo patvirtinta didžiaja balsų dauguma ir numato pakankamai ilgą pereinamąjį laikotarpį, ats, per kurį bus atsisakyta e, kasetinių šaudmenų. Taip pat konvencija numato konkrečius įsipareigojimus dėl tokių šaudmenų saugojimo valstybėse narėse. Todėl yra labai svarbu, kad visos valstybės narės, kurios pasirašė konvenciją, nepasirašytų protokolo. Manau, tokia turėtų būti mūsų vieninga pozicija, kuri turėtų pasitarnauti tam, kad e, galiausiai e, visiems laikams turi, būtų uždrausti kasetiniai šaudmenys. Mes turime pasiūsti svarbų politinį signalą ir manau, kad didžiai balsų daugumą patvirtinsime šią rezoliuciją. Ačiū. Dabar žodį suteikiu poniai Šakė. Dviems minutėms ji pasakys Alde frakcijos vardu. Prašau, ponė. Pone komisarė, mėly kolegos, aš visiškai pritariu ankstesniems dviems kalbėtojams, su kuriais kartu rengėme šį rezoliucijos projektą. Konvencija dėl kasetinių šaudmenų įsigaliojo 2010 metais, dauguma valstybių narių pasirašė šią konvenciją. Labai svarbu uždrausti šių šaudmenų naudojimą, kadangi dėl jų padaroma didelė žala civil, civiliniams gyventojams. Humanitarinė prasme kasetiniai šaudmenys yra katastrofa, tačiau yra valstybių narių manančių, kad kasetiniai šaudmenys yra svarbu jų saugumui ir jų ekonomikai. Aš nesiginčiusiu, kad saugumas yra svarbu, tačiau yra įmantresnių, mažiau kenkiančių būdų saugumu, saugumu pasirūpinti. Be naudojimo dar yra ir priekyba. Neseniai girdėjome ataskaitų apie tai, kad kasetiniai šaudmenys buvo naudojami Libijoje ir panašu, kad kai kurios valstybės narės teikė tuos šaudmenys. Greitai vyks diskusijos dėl šeštojo protokolo pežiūros konferencijoje, dėl tam, tikrų, dėl tam, tikrų, tam tikros įprasnės ginkluotės ir bus įvertinta, valsty, val, vertinti valstybių narių įsigaliojimai Mes norime, kad daugiau valstybių narių prisijungtų prie konvencijos. Tos valstybės narės, kurios gamina, prekiauja tai šaudmenimis, turėtų neužsimti tokią veiklą. ES turi daryti spaudimą valstybėms narėms ir reikalautų, kad pasaulio mastu būtų uždrausti šie šaudmenys. Jeigu norime būti patikimi partneriai siekiančio tikslo, turime rodyti pavyzdį ir visos valstybės narės turi prisijungti prie konvencijos. Ačiū. Köszönjük szépen, képviselőnő. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu poniai Lunačik. Viena minutė, 30 sekundžių. You, uh, Ačiū pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos. Visiškai pritariu tiems kolegoms, kurie jau pasisakė. Kasetiniai šaudmenys yra vienas žiauriausių ginklų. Įsivaizduokite, kaip vai, vaikas paima tą spalvingą daiktą, kuris sproksta, sužeidžia jį, ištaško jo, jo kūną. Trečdalis aukų yra vaikai, 60 procentų žmonių sužeidžiami užsimant įprastinę veiklą, kaip dabar, pavyzdžiui, nutiko Libijoje. Daugelis mūsų parlamentarai, pilietinė visuomenė, nukentėjusi organizacijos kovojo, kol Oslo konvencija, konvencija buvo pasirašyta 8 metais, draudžianti kasetinių šaudmenis. Dabar kasetinių šaudmenų draudimų iškilo grėsmė Ženevoje dėl įprasnės ginkluotės konvencijos peržiūros. Kai, kurie, kai kurios pasirašančios valstybės nori sumenkinti šį, šią konvenciją tvirtindamos šeštą priedą mes negalime leisti, kad tai nutiktų. Norėčiau padėkoti komisariai ir vyriausiai galiotiniai už labai aiškius žodžius. Ir taip pat norėčiau padėkoti visiems kolegoms iš penkių frakcijų, kurie susitarė dėl labai geros rezoliucijos ir artimo bendradarbiavimo. Aš esu įsitikinusi, kad kalbėdami iš vien Europos parlamente kartu su užsienio, ministre, užsienio reikalų ministre, ponė Ashton, mes būsime išklausyti Ženevoje mūsų išklausys ir tos valstybės, kurios pasirašė, ir tos, kurios ne, ir bus uždraustas šis žiaurus ginklas. Ačiū. Köszönjük szépen az egységes euró. Ačiū, pone. Toliau Europos jungtinių kairių vardu, pone Lozing. Pusantros minutės, prašom. Dėkoju. Savo frakcijos vardu norėčiau pasveikinti puikų bendradarbiavimą tarp frakcijų rengiant šią bendrąją rezoliuciją dėl kasetinių šaudmenų uždraudimo. Ši rezoliucija yra labai svarbus ir stiprus signalas kovoje su šiuo pražutingu ginklu. Turime nepamiršti, kad kasetiniai šaudmenys ir, kit, ir sprogmenys buvusioje Jugoslavijoje, Irake ir Afganistane buvo naudojami. Ir, e, Beje, tą naudojimą palaikė ir kai kurios ES valstybės narės. Jau nėra jokio pasite, pasite, pateisinimo, kuris leistų ir toliau naudoti šiuos ginklus, juos gaminti. Todėl kreipiuosi į visas valstybės narės, kad jos nepasirašytų šeštojo papildomo protokolo dėl konvencijos dėl ypatingos, dėl įprasnės ginkluotės. Šio protokolo pasirašymas būtų dramatiškas žingsnis atgal. E, pagal tą protokolą būtų draudžiami tik tai kasetiniai šaudmenys, kurie, panaud... kurie pagaminti po 1980 metų. Tai reiškia, kad anksčiau pagaminti šaudmenys galėtų būti naudojami ir ateityje. To mes negalime toleruoti. Konvencija dėl kasetinių šaudmenų uždraudimo, kuri įsigalėjo 2010 metų rūpiučio mėnesį, draudžia vis, visus kasetinius šaudmenys. Tokia turėtų būti mūsų pozicija. Dėkoju. Yra ir tink Hölgyeim és uraim, a hozzászólásoknak, és most vissza. Dėkoju. Dabar tai buvo visi parlamento narių pasisakymai. Dabar žodį suteiksiu komisarai poniai Vasilijai. Uh, Pone pirmininkė, visų pirma norėčiau padėkoti visiems parlamento nariams už jų pasisakymą ir už tai, kad suteikėte mums galimybę pakalbėti apie šią esminę problemą. Yra, tai yra tikrai svarbus humanitarinis klausimas, kalbant apie šių šaudmenų naudojimą. Todėl Europos komisija ir toliau darys viską, kad šie šaudmenys būtų uždrausti ir tą mes darysime remdamiesi konvenciją dėl kasetinių šaudmenų ir taip pat dėl konvencijos dėl įprastinės ginkluotės. Noriu pareikšti mūsų rimtus įsipareigojimus dėl to, kad tęsime šios veiksmus, reikėtų, kad padaryta būtų viskas, kad mūsų ambicijos taptų realybę. Europos Sąjunga taip pat tęs tarptautinį bendradarbiavimą ir pagalbą e, bus nuolatos vykdoma veikla siekiant uždrausti kasetinių e, šaudmenų naudojimą. Ir tą darysime vystydami visas savo bendradarbiavimo programas. Mm. Ir CCM konvencijos įgyvendinimas ir veiksmų plano įgyvendinimas e, pareikalaus finansinių resursų ir politinės valios. Europos Sąjunga yra pasirengusi padėti valstybėms šiame kelyje. Dėkoju. Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselőtársak! Ačiū. Gerbiami parlamentarai, mes išklausime jau